Posėdis pradedamas. Vakarykščio posėdžio protokolas yra išdalintas, ar kas nors turi kokių pastabų. Jei ne, tuomet protokolas tvirtinamas. Ponios ir ponai, pirmasis popietinė.